sektorius turi e, vieningiau ir organizuočiau pristatinėti savo interesus pasaulinėje arenoje. Ačiū. Labai ačiū, komisarė. Tuo mes baigėme diskusiją ir galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto, kuris iš tikrųjų labai skiriasi nuo ankstesnėjo, tai pono Odi pranešimas dėl mokslinio tyrimų technologijos plėtros ir demokratinės veiklos 7 programos. Pradėsime nuo pranešėjo, taigi jums žodis keturioms minutėms. Pane pirmininkė. Siūlyčiau palikti šiek tiek laiko komisijai persigrupuoti. Taigi ačiū, pirmininkė. komisarė Daniel Quinn, kolegos, mes čia surinkome tam, kad peržvelgtume e, septintąją mokslinio tyrimų programą, kuria buvo administruojami milijonai eurų ir kuri buvo iš tikrųjų labai svarbi. E, be galima lygyti su ankstesniais skaičiais, su ankstesnių metų programa, kalbame apie 17 milijonų eurų. E, ir e, ši programa gerokai skiriasi, e, jį buvo iš naujo vertinta. Taigi, pirmiausiai reikia pasakyti, kad ES po truputėlį atsigauna po Lisabonos strategijos nesėkmės, kurią buvo nustačiusi komisija, kada mes siekėme tapti geriausią pasaulio ekonomiką, sparčiausiai augančią pasaulio ekonomiką. E, toliau žlugo taip pat konstitucinės sutartys, taigi teko atsakyti ir šios krypties. Ir galų galia dar viena nauja buvo finansų krizė. Šie trys nauji elementai reiškia, kad mes turime savo kelti e, naujų klausimų, kitam laikotarpiu, 2011-2013 metų laikotarpiu, kada mes dar tik atsiganėsime e, nuo krizės pasiekmių ir be abejo viešųjų finansų trūkumas bus labai ryškus. Na, Programs buvo skirta 28,5 milijono ir mes norime, kad e, komisija pakoreguotų mokslinio tyrimų politiką, pritaikytų, priderintų prie dabartinių nudenos iššūkių. E, na ir noriu pabrėžti keletą aspektų. Pirmiausia, reikia supaprastinti procedūras ir reaguoti į pagrindinius uždavinius. Kalbant apie supaprastinimą, mano kolega Marija Kavajo e, detaliau aptaršios klausimus. E, Šiaip ar taip, mūsų labai nudžiuginusi sprendimas 2011 e, metais sausio 24 e, pritaikyti arba įdėkti naują e, bendrą registracijos sistemą, tačiau to nepakankams reikia spręsti kitas dar nespręstas problemas. Jūs turbūt žinote, kad auditorumai išsakė ne vieną pastabą ir finansinis reguliavimas turėtų sukurti E, naują pagrindą e, procedūros paprastimui. Kita vertus, noriu pasakyti, kad mes e, nemanome, jog toleruotinos rizikos paklaidos vertinimo metodas būtų pats geriausias būdas. Reikia siekti, kad ateityje būtų mažiau tokių klaidų, mažiau nesutarimų tarp komisijos, tarp auditorių ir tarp audituojamųjų organizacijų labai svarbu, kad audita, auditoriai taip pat būtų nepriklausomi ir kad mm, veiktų tarpininkam e, mechanizmas, kad nes tada reikėtų kreiptis į e, Europos e, teismą ir būtų galima paprasčiau spręsti nesutarimus. Kalbant apie kitus pagrindinius uždavinius, mums reikia labiau įtraukti verslo struktūras, S2020 e, e, pramonės e, aspektas turėtų būti panaudotas, taip pat Europos patento mechanizmas. Na, be abejo, čia reikia labiau traukti ir moteris, pat organizacijas. Ir mes turėtumėm kalbėti ne tik apie mokslinę bendrą tyrimų programą, tačiau taip pat pasitelkti ir kitus finansų instrumentus, kuriuos turi Europos Sąjunga ir Europos e, mokslinė veikla turėtų atspindėti, arba turėtų rasti atgarsį visose e, visimas srityse. Be abejo, mes žinome, kaip finansai, finan, kokia finansų būklė bus ateityje. E, ateičiai mes savo ataskaitoje mes prognozuojame, kad mokslinio tyrimų fondų finansavimas turėtų padvigubėti. Tačiau negalime visko grįsti vien tik tai Europos mokslinio tyrimų taryba. E, e, vis dėlto mokslo finansavimas yra labai svarbus, jeigu mes norime įgyventi savo ambicijas, e, taip pat savo įsipareigomus aplinkosaugos srityje. Labai ačiū. Toliau komisarė Gogan Kin. Prašom. Gerbiami nariai, noriu padėkoti už galimybę kreiptis į jūs visus prieš gautinį balsavimą dėl pagrindų programos tarpinio vertinimo rytoj. Svintosios pagrindų programos vertinimas ir tolesnis e, strateginis pagrindas moksliniams tyrimams ir naujojams pasižymi įvairiais e, mažesniais didesniais žingsniais. Manau, kad diskusija šiandien yra vienas iš svarbesnių žingsnių. Prieš diskusijas šiandien e, buvo dirbama daug darbo kurį padarė pranešėjas, kiti pranešėjai, taip pat biudžeto komiteto nariai. Vertinimas nieko nereiškia, jeigu rezultatai nepateikiami, aptariami, kvestionuojami ir patvirtinami arba kartais atmetami pačių suinteresuotų šalių. Žinoma, Europos parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį šiame procese. Ne tik iškeldamas, pasinaudodamas nu, e, savo patirtį, bet taip pat ir pasinaudodamas narių giliomis žiniomis. Noriu pateikti keletą įvadinių pastabų dėl paties pranešimo. Visų pirma, tai yra turtingas visapimantis pranešimas, kuris konstruktyviai sprendžia svarbiausius pro problemas kylančias iš tarpinio vertinimo. Labai gerai matyti, kad vertinimas iškėlė esminių atsakymų iš institucijų ir nors tie atsakymai pabrėžia skirtingus klausimus, kartais iš esmės sutinka su tais e, e, nepriklausomą vertinimą pateikusių ekspertų išvadomis. Komisijai malonu, kad e, vertinimo kokybę pripažįsta ir Europos parlamentas. Komisija pažymė, kad svarbiausiai iškelti klausimai šiame pranešime atitinka su svarbiausiais klausimais, kuriuos pateikė komisija įvertinimą. Ir nors galbūt ne visiškai sutarėme dėl detalių, labai svarbu pastebėti, kad yra bendras supratimas dėl svarbiausių dalykų, būtent poreikio e, sukurti visapinančią strategiją, stiprinti mokslinius tyrimus 20 metų strategijos kontekste, poreikį programą padaryti prieinamą įvairioms pusėms įvairia, visoje Europoje, toliau supaprastinti procedūras, kad visi dalyviai galėtų daugiau dėmesio skirti e, kūrybiškumui, o ne biurokratijai. Komisija pabrėžė savo ketinimus imtis konkrečių veiksmų per ateinančius septintosios programos metus, kad būtų galima įgyvendinti, ko galima daugiau pasiūlymų, kurios pateikė vertintojai. Pavyzdžiui, kaip e, jūsų parlamentaras priminė, mes jau įgyvendiname tris konkrečius, konkrečios supaprastinimo programas septintai programai. Daugiau panaudojama vidutinės e, personalo išlaidas lengvesnės procedūras ir aiškia e, nuostatas dėl taisyklių taikymo. Tuo pat metu rekomendacijos pateiktos tarpinėme vertinime yra labai svarbios, rengiant e, veiklos programas ateityje. Tai apims ir būtinamas, būtina supaprastinimo e, žingsnį, kurį paremtų bendras strateginis pagrindas, naujos dalyvavimo taisyklės ir jums padedant uh, finansinis reglamentas, kuris būtų draugiškas vartotojai. Komisija ir toliau tęs šią diskusiją. O šiame fone jūsų e, komentarai šiandien ir klausimai, kuriuos užduosite, padės mums pagerinti mūsų supratimą visų problemų dar geriau. Ačiū komisijos nariai. Toliau biudžeto komiteto vardu ponas Haglundas. Vieną minutę. Fru talman, Ačiū, pane pirmininkė. Dėkoju poniai komisijos nariai už jos įdirbį, už atsidavimą mokslui. Aš noriu padėkoti taip pat ir pranešėjui, kalbu kaip biudžeto reikalų komiteto pranešėjas. Biudžeto komiteto vardu turiu pasakyti, kad mes kritiškai vertiname šią, šį pranešimą. Aišku, būtų puiku, jei vertinimas vyktų laiku. Tai supaprastintų mūsų parlamento darbą. Tačiau tuo pačiu metu šis tarpinis įvertinimas yra geras. Biudžeto komitetas mano, kad vertinimas yra labai svarbus. Labai svarbu sustiprinti tą ryšį tarp tyrimų ir mokslo, nes tokiu būdu Mes sulauksime naujų idėjų, skatinsime kitą potencialą. Aišku, nerizikuojant jokių rezultatų nepasieksime ir komisijos narė kalbėjo, kad procesai turi būti supaprastinti, reikia mažinti biurokratinę naštą ir visų pirma, viską reikia daryti septintosios mokslinio tyrimų programos rėmos. Ačiū dabar e, frakcijų vardu. Pirmiausia, ponia Kavalijo, dvi minutės. Senora prezident, senora komisarė. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus puikų pranešimą ir už puikų darbą e, Mokslinių tyrimų programa yra labai svarbi tiek užimtumui skatinti ES, tiek moksliniams tyrimams. Daugiau kaip 50 procentų viso finansavimo dar turi būti išanalizuota ir aptarta. Labai svarbu mokslinių tyrimų programą integruoti tinkamai, nes antrojo programos taikymo laikotarpiu reikėtų labiau skatinti ekonomikos atsigavimą. Buvo kalbėta apie supaprastinimą prieigą prie finansų pritaikymą, taisyklių pritaikymą naujiems iššūkiams. Pirmiausia, supaprastinus prieigą prie tinkamo finansavimo bus galima daug e, aiškiau ir skaidriau ir e, finansavimo teikimo procedūras e, organizuoti. O supaprastinimas supaprastinimo aspektai turi būti įtraukti į septintąją mokslinių tyrimų programą. Aš teigiamai vertinu komisijos e, pasiūlytas priemonės, o antra vertus e, noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad e, svarbu pabrėžti kai kurias sritis, pavyzdžiui, energijos tiekimo saugumą, aplinkosaugą ir sveikatos aspektus. Taip pat reikia pritaikyti žaidimo sąlygas naujiems iššūkiams. Tai leis, kad mažos ir vidutinės įmonės bei jauni mokslininkai bus labiau įtraukti į tyrimo programas. Ir baigdama noriu pasakyti, kad džiaugiuosi tomis gairėmis, kurios bus taikomos, kuriant naują mokslinių tyrimų programą. Svarbus akcentas tampa mm, rekomendacija dėl inovacijų ateinant šiam e, finansinio programavimo periodui. Tik tokiu būdu ES liks konkurencinga ir užtikrins gerovę. Ačiū. Ačiū dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu, ponė Thompson. Ačiū, ponė Pirmininkė, pane komisijos narė, gerbiamos ponės, gerbiami ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą rengiant septintąją mokslinių tyrimų programą. Mūsų laukia dideli iššūkiai - Indija, Kinija, Brazilija. E, tai šalis besivystančios milžinišku greičiu. Mes turime daugiau nuveikti, kad būtų sukurtos naujos darbo vietos, nes priešingų atveju liksime nuo šalyje. Septintoji mokslinių tyrimų programa yra sėkmės programa. Yra įskirti trys prioritetai ir jei mes e, atidžiau panalizuosime šią programą, pamatysime, kad stengiamosi paprasčiau pateikti paraiškas, užtikrinti didesnį lankstumą ir suteikti daugiau laisvės investuotojams. Investuotojai turi turėti manevro laisvę, e, priimdami sprendimą, kur investuoti. Ir e, privalome nepamiršti ir ateities iššūkių. Jie yra labai svarbus. Tuo pačiu metu turime Pirmininkė nuklausė, nutraukė kalbėti. Dabar liberalų frakcijos vardu, pana Rys. Ačiū. Ačiū. Septintoji mokslinio tyrimų programa yra viena svarbiausių programų. 9000 projektų likščiau buvo finansuojami. Iškyla klausimas, ar e, šios investicijos panaudojamos teisingai, nes investicijos tikrai yra didžiulės, milžiniškos. E, jau dabar yra savotiškas atsakymas. Atsakymas toks, kad Europai sunku susidoroti su tuo, su kuo ji turėtų susidoroti. Ir tos priežastys mums yra aiškios. Mes esame labai išsiskaidę, netinkamai um, investuojame, mes per vėlai imamės investicijų tai tik, tam tikrose srityse. Uh, Ir tuo pačiu buvo pasakyta, kad labai sudėtinga gauti finansavimą mokslininkėms ir mokslininkams. Komisija sutarė, kad tyrimai ir inovacijos turėtų atsižvelgti į naujų laikų iššūkius. Buvo kalbėta apie klimato kaitą, apie energetikos saugumą, ypač šios temos svarbios. E, įvykus Fukushimos katastrofai. Dabar net galvoju apie E. coli bakterijų užkrato plėtrą. Ir aš galiu tik pritarti, kad Europos tyrimai turėtų tapti prioritetinę temą. Mes turime užsibriežti aiškius tikslus. 28 milijardai, apie juos buvo kalbėta, jie dar likę neišnaudoti ir skirti ateinantiems trims metams turėtume mm, kalbėti apie tokius prioritetus kaip nanotehnologijos. Čia reikalingos tikslesnės e, investicijos. Yra mm, ir kitos rytis. Atsinaunantys energijos šaltiniai, medicina. Mūsų ekspertai turi būti finansuojami. Aš jau baigiu, manau, kad Europa turi laimėti šioje nanotehnologijų srityje. Ačiū ponė Rys, dabar EKR frakcijos vardu ponė Vicky Ford, dvi, ne, vis dėlto pusantros minutės. Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbu įveikiant mūsų svarbiausius iššūkius. Europos e, Sąjunga turi finansuoti įvairiausius projektus e, ir būtina užtikrinti mokslinį tyrimų finansavimą ir individualiais pagrindais. Komisarė, aš manau, jūs galite užtikrinti daugiau paprastumo. Pinigai turi pasiekti mokslininkus laboratorijoje, o ne tuos, e, kurie pildo įvairiausias formas. Mokslinių tyrimų pasaulyje pridėtinę vertę labai sunku išmatuoti, tačiau nemanau, kad Europos bendroji sistema e, vertinant rezultatus moksliniuose e, tyrimuose yra pakankama. Mes turime konkuruoti su geriausiais mokslininkais ir tai turi būti vertinama mokslinėme lygmenyje. Mes neturime turėti jokių kompromisų kokybės ir rezultato atžvilgių. Jeigu e, mes pasirinksime finansuoti įvairias mokslininkų komandas, neturėtume pamiršti ir individualių e, mokslininkų. Mes negalime pritarti pritarti ES biudžetų dvigubinimui vienoje srityje, e, tuo pačiu kenkiat kitoms sritims. Mes turime taip pat geriau viešuosius pirkimus atvarkyti. Dėkuoju, sako pirmininkė. Po... Pone Matijas iš kairiųjų. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Adi už bedradarbiavimą, už puikiai atliktą darbą, už atvirumą ir panašiai. Programos vertinimas yra fundamentalus dalykas. Nenorėčiau net kalbėti apie skaidrumą, supaprastinamą, apie lėšų dalyjimą. Tai su, savai mes suprantami dalykai, tokiame pranešime tai turi atsispindėti. Tai atitinka Europos parlamento nuomonė. Tyrimai ir inovacijos yra labai svarbus. Mes norime sukurti tvarų vystimo modelį, perskirstyti lėšas ir turime atsižvelgti į vaidmencijas. Noriu atsižvelgti, e, paminėti keletą aspektų, kurie nuolat pamirštami. Vertinimas parodė, kad lėšos tyrimams yra koncentruojamos. Kai kurios valstybės, kai kurie uh, tyrimo institutai, kai kurios pramonės šakos gauna daugiau lėšų, lengviau prie jų prieina negu kitos. Negalime prie to, negalime čia sustoti, mes turime stengtis, kad ir pietų šalis, ir naujosios valstybės narės gautų geresnę prieigą prie finansavimo. Iš kitos pusės manau, kad dalyvavimas šiuose programuose turi būti plečiamas. Reikia mąstyti apie pilietinės visuomenės dalyvės, apie smulkės ir vidutinės įmonės, kurios galėtų prisidėti prie šių procesų. Tyriamojo darbo kokybė turi būti garantuojama. Reikia aukščiausio lygio tyrimų institutų. Tyrėjai ES valstybėse kartais dirba labai sunkiomis sąlygomis. To neturime leisti ir noriu padėkoti už šį pranešimą. Ačiū. Παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. I would like to thank... Ačiū, panas Vatsavėla, vieną minutę. Norėčiau The... padėkoti už tokį puikų pranešimą. Tai labai gerai, kad mes darome įvertinimą vidurio laikotarpyje. Visų pirmiausiai džiaugiuosi matydama, kad e, yra vieningas e, siekis supaprastinti mūsų taisyklės finansuojant e, finansavimo metodus. Visų antra labai svarbu susitelkti į vidutinių ir mažų įmonių dalyvavimą e, šiame procese. Labai svarbu atkreipti įdėmėsi į tai, e, kad e, turint galvoje darbo vietų sukūrimą, tai yra ypatingai svarbu. Aš taip pat norėčiau pridėti, kad būtų labai svarbu vidutinės trukmės laiko kotarpyje įvertinti procesą atsižvelgiant į inovacinius procesus ir programas ir tame tarpe reikėtų iš, suprasti, kad investavimas į mokslinius tyrimus padeda pasiekti mums Europos strategiją 2020 metams. Dėkoju, ponia Zavela. Lytes, o kyrios Žurel, για δύο λεπτά παρακαλώ. Pana Roil suteikiamas žodis, pana pirmininkė, komisijos narė, mėly kolegos. Pirmiausia, dėkoju ponui Odį, kitiems kolegoms, kurie e, dalyvavo rengiant šią peržiūrą, ji yra svarbi prielaida pasirengiant būtinoms padaryti išvadoms. Manau, visi sutarėme, kad investicijos mokslinis tyrimus yra labai svarbus klausimas Europos ateičiai, tačiau ir sugebėsime padaryti išvadas. E, manau, kad tai paaiškės kitame darybų etape, ar mums pakaks drąsos skirti, e, tiksliau išreikalauti pakankamai finansinių išteklių. Tai bus labai sudėktinga ir kaip mes sugebėsime veiksmingai panaudoti tas lėšas. Kitas kyla klausimas. Todėl esu dėkingas už tai, kad šiuose diskusijose daug dėmesio skiriame klausimui, taip pat kartu ir su ponu Karvalijo pranešimu, kaip e, reiktų veiksmingiau, e, paveikiau panaudoti turimas lėšas, manau, kad tai yra antras pagal svarbą klausimas šalia pakankamų pakankamo e, kiekio išteklių skirimo. Taip pat turime E, pasistengti, kad e, netaikytume tokios sistemos, kad kiekvienam skirtume po truputį. Mes turime lėšas paskirstyti moksliniams tyrimams remiantis e, mokslinių institucijų, mokslininkų gebėjimais valstybėse narėse. Taigi dabar turime atsakyti į klausimą, kaip užtikrinti, kad tos valstybės narės, kurios nėra pasiekusios atitinkamų mokslinio tyrimų lygio, galėtų tą lygį pasiekti. Reikia išaiškinti, kokiu priemonių tam reikia ir mums reikia e, numatyti atitinkamą priemonę, kad lėšos nebūtų skirstamos po lygiai, o atsižvelgiant į gebėjimus. Paskutinis klausimas, tačiau nemažai svarbus, yra e, susijęs su svarbiausiais e, klausimais, ties kuriais reikia susitelkti. Mes turime sukaupti drąsos ir išsiaiškinti, e, kokios temos, kokios sritis yra labiausiai vertos paramos. Ačiū ponui Rail, dabar žodis poniai Ruera Riera Madurel. Ačiū ponė pirmininkė, komisijos narė. Jūs teigiate, kad septintoji mokslinio tyrimų pagrindų programa atskleidė tam tikras mūsų sistemos spragas susijusios su pagrindiniais svarbiausiais tyrimais, investicijų klausimais, e, e, gebėjimų parama gebėjimams, taip pat e, Marie Curie programą reikia skirti daugiau lėšų, labai svarbu įtraukti e, į paramos tiekimo sistemą mažas ir vidutinės įmonės, 15 e, procentų joms yra numatyta, tačiau reikia supaprastinti procedūras, taip pat pritraukti privataus sektoriaus lėšas, nepaisant krizės sąlygų, kai kurias priemonės reikia tiesiog būtina pagerinti, išmokti pamokas ir parengti daug geresnę naująją mokslinio tyrimų pagrindų programą. Labai ačiū, panas Panajotovas. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ekspertams, komisijoms, ekspertams taip pat ir ponui Audi pranešėjai už atliktą darbą. ES dėjo nepakankamai pastangų, kad pasiektų Lisabono strategijos tikslus. Nepaisant to, kalbant apie mokslus tyrimus ir naujovis, e, esama kelių sričių, kuriuose ES, ES vis dar pirmauja ir galime tuo didžiuoti šiuo metu. ES susiduria su tam tikrais iššūkiais, kurie kelia grėsmę jos konkurencingumą. Aš turiu omenyje nepakankamą e, kiekį turimų energetinių išteklių ir taip pat e, nepakankamą mokslinio tyrimų ir naujovių finansavimą. Taip pat e, esama ir kitų iššūkių, su kuriais susiduria ES. Nepaisant to, ES yra patvirtinusi ambicingiausią reglamentą aplinkosaugos srityje, taip pat Europos Sąjungoje taikomi patys aukščiausi socialiniai standartai ir darbuotojų pagarbos standartai pasaulyje. Manau, kad galime didžiuotis, kad gyvename kontinente, e, kuriame vis dar daugiausia dėmesio skiriama tam tikroms vertybėms, kurios nėra paliestos globalizacijos įtakos. Mano nuomonė, mes galėtume tapti pačia tvariausia žiniomis parengta pasaulyje ekonomika. E, nebūtume tokia ekonomika e, tapę, jeigu nesilakytume, negerbtume tam tikrų vertybių. Aš tikiuosi, kad ateitie tos vertybės išės mums į naudą. Labai ačiū. Ačiū. Toliau kalbės ponas Ziobro, dvi minutės. E, Pone pirmininkė. Inovacijų e, plėtra yra vienas iš pagrindinių principų remiant Europos ekonominį augimą, ypač krizės laikotarpiu. Aš labai sveikinu tą faktą, kad e, pranešėjas į tai atsižvelgia, tačiau yra keletas svarbių klausimų, e, kurie paviršutiniškai buvo paliesti. Aš manau, kad Mes turime per mažai pinigų e, skiriamų moksliniams tyrimams ir inovacijai valstybėse narėse. Ir e, tiesiog stebina šis disproporcingumas tarp e, naujų ir senų valstybių narių. E, visame pranešime tik vieną kartą užsimenama apie šią problemą. Taigi tai yra labai neigiamas e, aspektas ir nemanau, kad tai prisideda prie ES tvaraus e, augimo. 2017-2013 e, metais E, e, yra numatytas 80 milijardų e, finansavimas ir ši suma nesikeis, ji nebus didinama. Aš manau, turėtume atkreipti daugiau dėmesio ateityje efektyvesniam ir sažiningesniam paskirstimui, atsižvelgiant ir į naujas valstybės narės, kadangi tai yra didžiuliai galimybė joms. E, ir tai yra naudinga visai ES. Finansavimo e, problema mokslinių tyrimų srityje e, yra labai svarbi smulkių ir vidutinių įmonių sektorėje. Finansinė krizė ir taupimo priemonės reiškia, kad vis sunkiau gauti kreditus ilgalaikiams, ilgalaikiams investicijoms ir moksliniams tyrimams tai turėtų, mūsų dėmesys turėtų būti skirimas didesniam e, vidutinių ir smulkių įmonių finansavimui. Dėkuoju. Dabar žodis poniai Sartori. Dvi minutės, prašau. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, ponui Odį e, ir visam pramonės komitetui už puikiai atliktą darbą taip pat už diskusijas, e, kurias jie e, pažadino tokia svarbia tema. Tačiau norėčiau atkreipti į daly, dėmesį į vieną e, dalyką, į, į tai, kaip mes esame atsilikę mokslinių tyrimų srityje. Aš vis dėlto norėčiau pasigirti gerais rezultatais. Ir gerai, e, kad mes pripažįstame, kad atsiliekame kai kuriuose srityse. Ne tik e, atsiliekame nuo tradicinių savo varžovų jungtinių valstybių, bet atsiliekame ir nuo kitų, kaip pavyzdžiui Kinija ir kitų valstybių. Taigi manau, kad Europa, jei nori, jei nenori numirti, turi nuspręsti daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Tai yra pasirinkimas, kurį turėtume daryti ne šiandien ir ne čia. E, e, tai tur, šį sprendimą turėtų e, daryti tie, kurie skirsto finansinius išteklius Europinėme lygmenyje. Tačiau, kai mes suvokiame šitas problemas, e, kaip kiti kolegos jau minėjo, mes turime daryti kitus žingsnius, kaip pavyzdžiui geresnis finansavimo koordinavimas, taisyklių supaprastinimas, e, Europos 2020 e, m. strategijos tolesnis vystimas. Taip pat neturėtume pamiršti smulkių ir vidutinių įmonių, kurias turėtume e, skatinti. Čia būtinas supaprastinimas ir taip pat turėtume mm, skatinti mokslinius tyrimus tose sritise, kuriuose nepakankamai dar yra skirstoma. Pone Trautman. Ačiū. Mėly kolegos, ponas Odį parengė puikų pranešimą atitinkantį šiame sektorėje vykus, vykstančias diskusijas. Nesiuošiu komentuoti šios programos vertinimo. Norėčiau pakalbėti tik apie du aspektus. Inovacijos vienas iš jų. Parlamentas įsipareigojo skatinti inovacijas, tačiau nereikėtų pamiršti ir pagrindinių fundamentaliųjų tyrimų. Kitas dalykas - rezultatų, mokslo rezultatų realizavimas ekonomikoje ir pramonėje. Reikia skirti fundamentaliuosius tyrimus ir tyrimų taikymą. Kitas dalykas - finansavimas. Žinoma, kad biudžetas turi atitikti mūsų tikslus. Reikia ne kurti vis naujus instrumentus, tačiau stengtis, kad dabartiniai instrumentai veiktų efektyviai. O kalbant apie rizikos pasidalymą, mes jau padarėme nemažai, bet reikia dar daugiau investuoti į infrastruktūrą ir į smulkių vidutinių įmonių dalyvavimą. Komisija turėtų atsižvelgti į šio pranešimo išvadas ir rezultatus. Daliau, ponė Jordan Cizelį. Gerbiami kolegos, septintoji pagrindų e, programa e, įsigalioja prieš keletą metų ir ir ją įtrauktas naujosios 12 valstybių. Klausimas yra todėl, ar septintoji pagrindų e, programa tikrai atitinkamai įtraukė tą įvairovę, e, ar e, skatina lygiai teisiškai visų valstybių galimybės. Aš norėčiau atkreipti dėmelį, dėmesį į net netolygų geografinį paskirstimą, užmirštant tam tikrus e, mažiau išsivyščiusius regionus. Ir antra, moksliniai tyrimai mažesnėse valstybėse yra nepakankamai pristatyti. Ir paaiškinimas dėl to, e, kurį aš gavau, buvo e, toks, kad pagrindinis kriterijų septintoje mokslinių tyrimų programoje yra e, geriausia kokybė. Ir dažniausiai tai priklauso nuo prastos mokslinių tyrimų e, kokybės. Aš norėčiau atkreipti komisijos dėmesį atlikti peržiūrą ar kitaip tariant įvertinimą šių mokslinių tyrimų. Kodėl Europa atsilieka mokslinių tyrimų kokybės srityje, todėl kad nepakankamai finansuojame. Mes turėtume tinkamai panaudoti struktūrinių fondų išteklius. Ir aš tikiu, kad tik tos valstybės narės, kurios gali pasinaudoti struktūriniais fondais, turėtų naudotis jų lėšomis. Struktūriniai fondai kuriais gali naudotis viena valstybė, neturi būti e, e, atitekti jų lėšos kitoms valstybėms. Norėčiau atkreipti komisijos dėmesį, kodėl e, tose tam tikrose valstybėse yra tiek mažai koordinatorių dalyvaujančių mokslinių tyrimų programuose. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponas Korė Dekampus vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pone komisarė, pone pirmininkė, norėčiau pasveikinti kolegą Odį už puikų jo pranešimą. Gal šiek tiek vėlai rengiamas šis pranešimas, tačiau keletą kritinių aspektų tikrai verta paminėti. Per daug, per daug biurokratijos, pramonės nesuinteresuotumas, per daug sudėtingos procedūros, tai yra tokie kritiniai punktai. Yra nemaža rizika kad lėšos iš vienų programų gali būti perkeltos į kitas programas. Bet yra ne tik tai kritinių punktų, yra ir gerų dalykų. Tai yra tarptautinis mokslininkų bendradarbiavimas per bendrais programas. Yra ir kitų dalykų, lyčių lygybės užtikrinimas, supaprastinimas, procedūrų supaprastinimas. Tačiau reikėtų stiprinti ir aukščiausios kokybės tyrimų centrus ES valstybėse, skirti lėšų inovacijoms, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimui moksliniuose tyrimuose. Rastar yra labai gera programa ir ją reikėtų taip pat plėsti. Ačiū. Ačiū, ponas Riubik. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, šiame pranešime visų pirma kalbama apie tai, kad reikia stiprinti mokslininkų bendruomenę ir ES tarptautinį konkurencingumą. Reikėtų pagalvoti ir apie tai, kokių lėšų mes galime savo lėšų galime skirti septintai tyrimų programai. Norėčiau atkreipti dėmesį ir į CO2 emisijų pardavimo sistemą. Ar tikrai galime išspręsti šitą problemą? Galbūt galime būtų skirti tam lėšų. Jau skiriame kelias dešimtis milijardų inteligentų, protingų energetikos šaltinių tyrimams. Tai, manau, yra teisinga kryptis, bet reikėtų aptarti tai smulkiau su komisaru Levandovskiu ir atitinkamais ministrais. CIP programa skirta komunikacijų ir technologijų kūrimui turėtų siekti geresnės infrastruktūros kūrimo, kad tyrėjai galėtų kuo greičiau apsirūpinti pačią naujausią informaciją, kad būtų susijęta jų veikla per satelitinius palidovinio ryšio sistemas. Europos technologijų institutas taip pat labai svarbus, kad svarbu, kad tai, kas buvo ištirta pagal septintąją tyrimų programą ir kitas programas, kad tai patektų į visuomenę profesoriams, mokytojams, netgi darželio auklėtojams, kad visus pasiektų naujausių tyrimų rezultatai. Paskutinis dalykas - Europos tyrimų taryba puikiai dirba, tačiau ir tie darbai, kurie gauna premijas, taip pat turėtų pasiekti visuomenę kaip įmanoma greičiau. Taigi dar kartą dėkoju ponui Odį, taip pat ir už tai, kad pasisako už mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą. Ir kaip minėjo kolega Dekampo, Eurostar galėtų tapti vienu iš didžiausių ateities projektų Europoje. Grazie, la parola all'onorevole Enciu per un minuto. Ačiū, ponas Enciu. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė. Visų pirmiausiai norėčiau pasveikinti poną Odį už nuveiktą darbą. Sugebėjimas koordinuoti mūsų pastangas mokslinių tyrimų srityje yra e, labai svarbu. Pagrindinės sąlyga didinti e, konkurencingumą. E, suderinti septintąją programą su struktūriniais ir sanglodos e, fondais gali e, pagerinti kai kurių valstybių dalyvavimą moksliniuose tyrimuose. Ir čia nebūtinas valstybių konkuravimas. Mes galime pagerinti koordinavimą, supaprastinant taisyklės. Mes turime sumažinti e, biurokratiją. Mums reikia paprastų taisyklių, e, kurios būtų griežtai taikomos. E, pone komisarė, šiandien norėčiau paprašyti Jūs padėti pereiti nuo žodžių prie veiksmų. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Van, Van Nistelrooy, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia pranešėja, ponia komisarė. Aš manau, reikėtų pažvelgti į, par, į praeitį, kadangi mes e, tikimės, e, kad, kadangi įvyko permaintus mūsų e, teisėkuros galios. Ir mes turime įgyvendinti tai formaliuose projektuose. Mes galime sukurti įvairiausių e, patentų ir pardavinėti juos pasaulyje, tačiau tai nieko e, nepadės, jeigu e, pinigai iškeliaus į kitas pasaulio šalis. Kokybė turi būti parimta dviem pagrindais. Tai yra laisva laisvų protų tekėjimu. Jūs negalite vien tik tai dirbti atlikti darbą, kuris sukuria didelę pridėtinę vertę. Mes kaip parlamentas turime užtikrinti, kad mokslinių tyrimų vaisiai ir inovacija e, skatintų kintas iniciatyvas ir mes galėtume taip pat pasinaudoti e, struktūrinių fondų teikiamais e, privalumais. Mes turime e, paskatinti regionus specializuotis ir paraginti ne tik naudotis europiniais pinigais, bet ir nacionaliniais pinigais. Štai kodėl tokia svarbi yra bendroji programa. Dar porą smulkesnių pastabų. Mes turime užtikrinti, kad e, būtų rizikos dalymosi veikianti priemonė. Antra, mažiau biurokratijos. Žinoma, tai yra būtina. Suteikime žmonėms laisvę taikyti ir kurti inovacijas. Dėkoju Jums už šį vidurio laiko tarpio e, vertinimo pranešimą. Dėkuoju. Ačiū. E, Pone Marcinkievičius, teikime žodžius pusantros minutės. Pane pirmininkė, komisijos narė, dėkuoju pranešėjai už atliktą darbą. Svarbiausias klausimas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, yra sąlygų ir procedūrų supaprastinimas siekiant dalyvauti mokslinio tyrimų ir e, naujovių dėgymo programuose, e, nes būtent tai yra pagrindinės priežastis, dėl kurių naujos valstybės narės nėra pakankamai gerai atstovaujamos. Sudaryti tokias sąlygas, kad e, kiekviena valstybė narė galėtų vystyti mokslinius tyrimus ir dėkti naujoves sukūrus bendrijos finansinius instrumentus būtų galima sudaryti tam rinkos ir kitokias sąlygas. <clears throat> Reikia kurti įvairius mokslinių tyrimų e, tinklus, regioninės technologijų platformas, tai yra būtina užduotis. Noriu taip pat pabrėžti, kad išliekantis ES, ES regioniniai skirtumai mokslinių tyrimų srityje reikalauja ypatingo dėmesio, tam e, skirtumui e, sumažinti reikia daugiau skirti lėšų, reikia Europos lygmenių daugiau dėmesio skirti e, valstybių narių ir regionų tarpusavio saveikumui, taip pat suderinti sąlygas siekiant dalyvauti įvairiose programuose tam, kad būtų sukurta bendra sistema. Tikiuosi, kad įgyvendinant 7 mokslinio tyrimų pagrindų programą padarytos išvados padės mums toliau siekti pažangos. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Žodžiu, sėkimas pono Hekmar pusantros minutės kalbėti. Pone pirmininkė, pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą ir tą vidurio laikotarpio peržiūrą. Manau, kad reiktų nuvertinti trijų dalykų. Pirmiausiai, reikia mažinti biurokratinę naštą. Ta teigiame, pradėdami gyventi septintąją mokslinio tyrimų pagrindų programą, ji tapo mažiau biurokratinė. Manau, kad tyrėjai, kiti projektų įgyvendintojai tą pajuto, tačiau reikia siekti dar daugiau. Manau, kad dabar mes galime uh, E, tam tikrą prasme galime pasitikėti tais universitetais, kurie šimtmečius egzistuoja, kad jie niekur nepabėgs su, su gautais pinigais. Tas dalykas aukščiausio mokslinio tyrimų kokybė. Mes bendromis e, pastangomis siekiame sukurti papildomą europinę prietinę vertę, vertę šioje e, srityje. Šiuo kaip buvo minėta, turime be kitų finansavimo šaltinių dar ir struktūrinius fondus ir jeigu mes nepasieksime atitinkamai aukšto finansa... E, mokslo tyrimų kokybės lygio, tai prarasime e, konkurencinį pranašumą ateityje. E, trečias dalykas yra judumas. Manau, kad judumą galime pasitelkti gyvendindami aštuntą pagrindų programą, sukurdami atitinkamas sąlygas ir prielaidas kokybei gerinti dėl e, mokslinio tyrimų e, voucherių pasiūlymo. Aš esu labai patenkintas, taip būtų sudaromos geresnės sąlygos mokslininkų ir tyriejų judumui. Dar kartą dėkoju pranešėjai. Ačiū. Pirmininkė, dabar prasidės. Uh, pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, užsiregistravo 10 kalbėtojų, visiems suteiksiu žodį, tačiau prašau neviršyti vienos minutės kalbėjimo laiko, pradėsime nuo pono Kelį. Gerbėme komisarė, aš ne visada sutinku e, tam tikromis temomis, tačiau šiandien visiškai aišku, kad komisarė ir šio parlamento nariai yra tos pačios nuomonės. Taigi e, pranešėjas užsitarnauja tikrai didelio pagirimo. Aš džiaugiuosi, kad pabrėžti pagrindiniai dalykai visų pirmiausia tai yra paprastumas. Paprastumas yra svarbiausias dalykas. Mes kalbame apie vartotojui draugišką finansinį reguliavimą ir užtikriname kad finansuosime geriausius tyrėjus, todėl užtikrinsime ir rezultatus. Ir galiausiai e, ši situacija negali kartotis. Mes turime siekti rezultatų ir siekti konkurencingumo, kuris taip reikalingas Europai. Dėkoju. Ponas Des. Non c'è la parola all'onorevole Luan. Nėra. Tuomet ponas Luan. Turint galvoje Europos 20-ųjų metų strategiją būtina įveikti esamus iššūkius. Mes turime supaprastinti vidutinių ir smulkių įmonių galimybę pasinaudoti finansavimu, turime sukurti naujas paslaugas ir naujus produktus. Dokumentacija prieiga prie informacijos e, ir specialios konsultacijos turi būti realios, nes Priešingų atvejų bus neįmanoma sukurti e, pagrindo ir galimybių e, mažoms ir vidutinėms įmonėms pasinaudoti šią programą. Labai svarbu suteikti didesnę svarbą moksliniams tyrimams regioninėme lygmenyje. Turime e, skatinti daugia šalia partnerystę, sukurti taisyklynus tam tikslui. Mes negalime pasiekti tikslų, nenustatę aiškių procedūrų ir neturėdami aiškių priemonių. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Vaugan, prašau. Uh, uh, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ir komisariai, kaip jie abu pasakė, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbus e, Europos ekonomikos ateičiai. Ir aš tikrai žinau, kad daugelis universitetų, pavyzdžiui, e, Velse yra pasinaudoję ES finansavimu. Todėl labai svarbu, kad mes tinkamai res, e, remtume, e, e, tinkamai finansuotume inovacijas ir mokslinius tyrimus ir skirtume tam pakankamai lėšų. lėšų. Šiandien buvo iškelti svarbus dalykai ir vienas svarbiausias iš jų yra supaprastinimas ir bendros taisyklės. Tačiau na, mane šiek tiek neramina fiksuotų sumų finansavimas, todėl čia turėtume atkreipti didesnį dėmesį. Taip pat norėčiau paraginti, kad mes atkreiptume dėmesį į rezultatus, nes tai yra labai svarbu. Tačiau moksliniai tyrimai ir inovacija reiškia tai, kad mes turime taikytis ir su tam tikra rizika. Aš taip pat norėčiau paremti siūlymą su kurti geresnės sąsajas tarp universitetų ir verslo, kad galėtume pasinaudoti visais mokslinių tyrimų rezultatais. Dėkuoju. Grazie. La parola all'onorevole Ticau. Ačiū. E, Pana, e, ponas Cikau. Šelinta, doamna komisar, kompetitivitas. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. ES konkurencingumas e, nėra pasirinktinas dalykas, ES privalo tarptautiniu mastu būti konkurencinga, todėl turime investuoti mokslinius tyrimus ir plėtrą. Deja, tie, kurie naudojasi programų parama, e, naudojasi keliais finansavimo šaltiniais, dėja jiems e, taikomos skirtingos naudojimosi taisyklės ir procedūros, todėl yra sudėtinga pasinaudoti ES paramos fondų lėšomis dėl tų skirtingų taisyklių, kurių reikia laikytis. Pat mes manome, kad e, ES E, plėtoti mokslinius tyrimus ir naujoves galima tik tai mažinant biurokratiją, derinant taisyklės ir sudarant lengvesnės sąlygas mažoms ir rytėms įmonėms gauti finansinę paramą. Apgailestaujame, kad dėl finansų krizės valstybės narės sumažino biudžetinius asignavimus švietimui ir moksliniams tyrimams. Raginame valstybės narės investuoti į švietimą, kuris yra uh, mokslinio tyrimų garantas. E, sudėkinga pranešėjai Odi, kuris pritarė mano pakeitimui, kuriuo raginama komisija daugiau lėšų skirti GNSS projektams. Ačiū. Pans Galheris. Ačiū. Pirmininkė, visos politinės frakcijos parlamente pritarė šiam pranešimui. Pagrindinė jo mintis yra ta, kad ES turėtų mokslinio tyrimų e, naujovių ir mokslo plėtros srityje išlikti lyderę pasaulyje. Be mokslinio tyrimų mes negalėsime užtikrinti naujovių dėgymo ateityje. E, moksliniai tyrimai reikalingi siekiant kurti darbo vietas, išlaikyti turimas darbo vietas, išlikti konkurencingiems lyginant su kylančios e, ekonomikos šalimis. Aš manau, kad privatus sektorius ir viešasis sektorius privalo bendradarbiauti partnerystės pagrindais. Taip pat e, būtina aukščiausių lygių skatinti e, mažų vidutinių įmonių e, dalyvavimo šiuose projektuose, mažinant biurokratinę naštą. ES valstybės narės pritarė vasario mėnesį atitinkamai ES iniciatyvai Ir mes tikimės, kad e, atsakingi komisijos nariai tęs pradėtus darbus, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra pagrindinės priemonės, kurias pasitelkus galima Europoje išspręsti ekonomikos krizės keliamas problemas. Pirmininkė, ačiū žodis, ponė Obermeier. Ačiū, ponė pirmininkė. Septintosios tyrimų programos vertinimas turėtų įvertinti ir naudą šios programos naudą piliečiams. Pavyzdžiui, Intec programa finansuojama iš šio, šių lėšių. Kova su terorizmu turėtų būti įvertinta ir piliečių domenų apsaugos kontekste. Taigi, kol keliame klausimą, kas gauna, kieno, kas patiria didžiausią naudą ir kieno teisės yra apribojamos. Taip pat ir genetinės technologijos Čia kyla klausimas, ar tikrai piliečiai gauna iš šių programų, iš šių tyrimų daugiausia naudos, o ne tik lobistai ir atitinkamos tyrimo grupuotės. Taigi, manau, kad mums reikia daugiau tyrimų, bet reikia ir geriau, stipriau vertinti šias programas, kadangi vis dėlto finansuojame jas iš mokesčių mokėtojų pinigų. Ačiū. Dabar ponia Dot. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū pranešėjai už šį pranešimą ir taip pat norėčiau padėkoti komisariai, kuri neseniai lankėsi mano apygardoje Šiaurės Airijoje ir parodė puikių kur parodė e, me puikių pavyzdžių e, mokslinių tyrimų ir inovacijų. 97 procentų viso verslo galima būtų, e, būtų klasifikuoti kaip inovacinį verslą, E, Junktinėje karalystėje e, buvo pasinaudota europinėmis lėšomis, tačiau yra labai daug biurokratijos. Ir tikiu, kad šis pavyzdys Šiaurės Airijoje, e, turint galvoje mokslinius tyrimus e, e, kosmose. Tai yra puikus pavyzdys, kaip galima pasinaudoti šios programos finansavimu. Ir aš norėčiau paraginti komisarę sukurti galimybę smulkioms ir vidutinėms įmonėms pasinaudoti šios programos teikiamais privalumais. Dėkoju. Ačiū. Ponas Holzer. Pirmininkė, septintoji programa tai ne tik tyrimai, tai yra speciali tyrimų sritis. Ir po Fukushimos katastrofos reikėtų jai skirti ypatingą dėmesį. Kalbam ir apie Euratomo programą. Atominės energetikos lobistai paskelbė atominę energetiką klimatui draugišką energetiką. Kai kurios valstybės narys pasikliovė atominę energetiką ir dabar sunkiai gali pereiti prie alternatyvių energetikos šaltinių. Tačiau kas atsitiks, jeigu tie reaktoriai, kurie yra dabar labai galingi ir statomi, jeigu jie netlaikys gamtos jėgų, stichijų, jeigu jie susproks ir pavers dikinėmis ištisus regionus. Taigi reikėtų nusigręžti nuo atominės energetikos ir labiau susitelkti į tikrai alternatyves energetikos sritis. Fukushima čia yra mums pavyzdys ir mūsų dabar proga pradėti galvoti iš naujo ir keisti kryptį. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas, ponas Valesa. Ačiū, pana pirmininkė, panas ir ponai. Šiandien vertinam septintą mokslinio tyrimų pagrindų programą. Turime pasinaudoti progą e, ir e, geriau pasirengti aštuntai pagrindų programai kurioje neminima e, būtinybė vykdyti mokslinius tyrimus, pavyzdžiui, žuvininkistės arba žvejybos srityje. Deja, padėtis šiame sektoriuje kelia nerimą po e, pradėta nuo atskirų programų lėšų mažinim kilo įtampa ir septintoje pagrindų programoje jūrų mokslinio tyrimų e, programoms nebuvo skirta lėšų. Naujoje pagrindų programoje padėtį reikia pakeisti tam, kad galėtume e, pasiekti reformuotos bendrosios žuvininkystės žvejybos politikos tikslų. Todėl būtina šiame sektorė siekti e, tolygesnės raidos ir tam skirti atitinkamų lėšų. Ačiū. Grazie. La parola ora al... Ačiū. O dabar kalbės komisarė. Ačiū pirmininkė e, už e, šią gyvą diskusiją. Aš norėčiau padėkoti visiems, ypatingai tiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Kadangi tai yra labai svarbu e, ateičiai, kuriant naują mokslinių tyrimų programą ir kuriant pridėtinę vertę Europoje. Lapkričio mėnesį bus pateikti pasiūlymai naujoms naujam finansavimui, naujoms e, programoms. Todėl aš norėčiau pateikti keletą idėjų, kaip tai pasiekti, kaip suvienyti įvairius e, instrumentus, įvairias priemonės po bendrų europinių skėčių e, ir kaip, kad pasiektume nuo plačiausią spektrą nuo eilinių mokslinių tyrimų iki pritaikymo. Žalioji knyga bus patvirtinta vasaros pabaigoje ir galiu patikinti jūs, e, kad e, Kavarlių, Odį ir Matijas pranešimai, e, juos bus tikrai atsižvelgta rengiant teisė, e, teisės aktų siūlymus. Leiskite priimti, kad e, Birželio 10 dieną, šį penktadienį, bus rengiamas konsultacijos su įvairiais parlamento nariais ir aš norėčiau informuoti jūs, kad 1300 atsakymų buvo gauta į mūsų anketą. Tai buvo e, ir taip pat apie 700 tai atsiliepimų iš nacionalinių vyriausybių, taip pat Europinio e, lygmens asociacijų, verslo įmonių, e, regioninių vietinių organizacijų, universitetų. Atsakymai buvo pateikti iš visų Europos valstybių ir tai parodo e, susidomėjimą Europoje ateities augimu ir moksliniais tyrimais. Taigi leiskite dar kartą padėkoti Jums už tą postumį, kurį Jūs suteikėte įvertinant septintąją mokslinių tyrimų programą. Dėkoju. Komisario, la parola ora al relatore Odi. Ačiū. Dabar ponas Odi dar kalbės dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti parlamento pirmininkui už tai, kad galėjome padiskutuoti šią temą, nors iš pradžių tai nebuvo numatyta. Dėkojame ir komisariai už šią diskusiją. Manau, kad pas... dėkoju visų mūsų vardu. Taigi noriu padėkoti visiems už darbą ir tikiuosi, kad supaprastinimas, kurio reikalaujama, tikrai įvyks. Svarbiausius dalykus tikrai galėjome Jums, komisarė, pasakyti. Noriu padėkoti visiems frakcijų kolegoms, kurie pateikė pasiūlymus dėl pakeitimų, visiems darbuotojams, kurie padėjo renkti šį pranešimą ir kurie prisidėjo prie to, kad šis pranešimas yra toks, koks yra. Supaprastinimas yra labai svarbu, konkurencingumas ir sąsaja su pramonė. Tai yra mūsų darbo sritis. Mes turime susijęti tyrimus, inovacijas su pramonė per Europos patentų sistemą. Tyrimai turi atsispindėti Europos augime. Žinoma, reikia skatinti elitinius tyrimus, aukščiausios kokybės tyrimus. ES čia turi pasiekti aukščiausią klasę. Ir tai padarysime tik tai per aukščiausio lygio tyrimų centrus. Tačiau nežinome, kas po 10 ar 15 metų gaus Nobelio premiją. Taigi turime išdalinti lėšas darniai po visą ES teritoriją. Mums reikia tyriejų visose srityse ir reikia, kad jie dirbtų aukščiausių lygių. Finansavimo reikalaujame dvigubai didesnio finansavimo, tačiau tai nereiškia, kad iš struktūrinių fondų ar žemės ūkio dabar kažką atimsime. Reikia tiesiog geriau suderinti veiksmus tarp valstybių narių. Valstybė, valstybių narių vadovai pasakė, kad daugiau viešųjų finansų nebus skiriama. Tuomet reikia geriau išnaudoti regioninių bei struktūrinių fondų lėšas, derinti veiksmus ir vykdyti kokybiškesnę, labiau suderintą politiką turime priimti politinius sprendimus dėl Europos gynybos pramonės. Manau, kad dabar atėjo laikas ES valstybės narėms pagal 45 straipsnį pradėti gynybos tyrimų programą. Ačiū. Dėkuoju, diskusija baigta, rytoj 12 val. vyks balsavimas. Kitas darbo tvarkės punktas tai yra